situaciją ir šią informaciją perduosiu biurui. Na, o dabar bus pasiaiškinimai dėl balsavimo. Ponas Lambrinidis dėl darbo tvarkos taisyklių. Mr. President, just to understand, Pone pirmininkė, taigi noriu pasitikslinti. Tai, ką jūs dabar mums sakote, kad balsuojant dėl parlamento pirmininko pavaduotojo, mm, neįmanoma kada nors net nesurinkti kvalifikuotos daugumos, nes jeigu balsuoji susilaikydamas ir tie susilaikymai neskaičiuojami, tai visais atvejais gausi kvalifikuotą daugumą. Ar tą jūs norite pasakyti, kad koks bebūtų balsavimas bus kvalifikuota dauguma? Pone Lamrinidis, kaip atsimenate, parlamento kadencijos pradžioje buvo trys biuleteniai tam, kad būtų galima išrinkti visus pirmininko pavaduotojus kvalifikuotą daugumą. Tokia buvo procedūra, kurios mes laikėmės tuo met. Šiandien buvo tik vienas kandidatas ir kadangi jis surinko daugiau nei 168 balsus, taigi jis surinko daugiau negu yra nustatyta kvalifikuota dauguma, taigi jis buvo išrinktas. Ši procedūra gal yra neįprastinė, tačiau ji atitinka taisyklės. Sorry, Mr. Goebbels was first, I'm sorry. Pirma, panas Goebbels. Pone pirmininkė. galbūt jūs laikėtės taisyklių. Tačiau, kai suėdu 334 balsus už, 168 susilaikiusius ir 287 kurie a, balsavo už, aš gavau 600, 789 e, parlamentarus. Tai yra daugiau negu parlamentarų telpa salėje. A, Tai kaip taip gaunasi, kad tai yra kažkokie priverstiniai e, re, rinkimų rezultatai, tai yra tikrai um, sužaista čia tuose rink, rinkimų rezultatais tais ir reikia pakartoti tuos rinkimus. Pone Goebbels, paaiškinimas yra štai koks. Pone Goebbels. Pone Goebbels, atsakymas į jūsų klausimą yra štai toks. Buvo nesusipratimas. E, daug parlamentarų nesuprato to, kas buvo parašyta e, ekrane. Absoliuti, absoliuti dauguma buvo išreikšta kaip rezultatas, tačiau tai nebuvo rezultatas. Tai buvo tik tai skaičius, kiek reikia sura, surinkti e, balsų, kad tai būtų kvalifikuota balsų dauguma. Kartoju. Ponas Tokė surinko 334 balsus, tai yra daugiau negu kvalifikuota dauguma 168 balsai, taigi jis yra išrinktas skaičius 168 buvo nebalsavimo kažkoks tai rezultatas, tai buvo tik tai parašyta, kokį skaičių reikia surinkti, kad peržengtum kvalifikuotos balsų daugumos ribą. Atsiprašau, pane Gabas, kad galbūt ne visiškai aiškiai paaiškinau rezultatus. Mr. Mr. Chairman, uh... Pane pirmininkė, nenoriu dabar leistis į detalės, tik tai noriu priminti jums kad sesijos pirmininkas ir parlamento pirmininkas mus informavo, jog tie, kurie balsuodami balsuos susilaikydami ar balsuos prieš, jų balsai bus sudėti į vieną krūvą. Aišku, kad tas e, skelbimas mūsų klaidino, tačiau kadangi tai buvo sesijos pirmininko skelbimas, jis yra galiojantis. Todėl aš manau, kad reikia bals, e, šį rinkimą pakartoti, atsižvelgiant į tuos paaiškinimus, kuriuos jūs tik suteikėte mums. Esu tikras, kad jeigu ir balsuotumėm dar kartą, rezultatas būtų tas pas. Aš esu tikras, kad parlamentarai suprato, jog balsavome taip, kaip visuomet, kai balsuojame elektroniškai. Klavišai reiškia būtent tas reikšmės, tai kas buvo neaišku, buvo vienintelis skaičius ekrane 168. Jis sukėlė tam tikros gal painiavos. Pirmininkas tikrai aiškiai pasakė, ką jis e, pas, norėjo pasakyti ir jis tikrai jums paaiškins visą tai kitą kartą, kai bus sąlyga salėje. Mane senesin, dėl darbo tvarkos dar? Mane senesin, prašom. Nazywam się Senyszyn. Panie Przewodniczący. Dziękuję, pirmininkė. Pirmininkė, paaiškinimas visiškai manęs netenkina. Nes, na, Jeigu jums pasakoma, kad balsuojant prieš ir susilaikant per balsavimą, tokie balsavimai traktuojami vienodai, tai, na, yra nelogiška, nes man tada kyla klausimas, kasgi yra kvalifikuota balsų dauguma. Juk į tuos, kurie balsavo už, tie balsai turi būti vertinami kartu su tais balsais, kurie buvo pateikti prieš arba susilaikant. Ir dabar man tikrai jau visiškai nebeaišku, kasgi buvo ta kvalifikuota balsų dauguma. Buvo sakoma, kad 334 už, 287 prieš, 168 susilaikė. Toks buvo paskeltas rezultatas, jį paskelbė pirmininkas Buzekas. Ir dėl to, jei viską sudėjom, atsiranda skaičius 879. 789. Taigi kyla klausimas, kurių balsų reikia neskaičiuoti. Na, man šis rezultatas ir situacija visai neprimtina. Juk lygiai tokiu pat būdu mes skirstome balsus kiekvienai valstybei nariai. Todėl reikia išsiaiškinti, apie ką kalbame. Reikia išsiaiškinti, kas balsavo už, kas prieš, kas susilaikė, o šį kartą, kaip suprantu, rezultatai nebuvo traktuojami būtent šitaip. Todėl aš tikrai kvesionuoju tokį balsavimo rezultatą rezultatą. Yra abejonių ir dėl to reikėtų viską išsiaiškinti. Toliau. Mm, Sinkler, Golniš, kiti dėl darbo tvarkos. E, prašyčiau trumpai. Pone Sinkler, prašom, jums žodis. Ačiū, pirmininkė. Du dalykus dėl darbo tvarkos noriu pasakyti. Visų pirma, dėl pirmininko pavaduotojų rinkimo tikrai čia kažkokio tai saugaus varianto nėra, kadangi mūsų klaidino pirmininko paaiškinimai ir tie, kas norėjo balsuoti prieš, neturėjo galimybės to padaryti, nes aparatai to neleido, mes bandėme o, um, tai protestuoti dėl to, išlaikyti savo o, um, darbo tvarkos argumentus, tačiau o, uh, tai nebuvo padaryta. Aš manau, kad reikia balsuoti iš naujo. Tikrai uh, tie, kas kaip mes galvoja, kad tas postas yra labai svarbus šiai institucijai. Aš manau, kai šitiek yra išsakytos kritikos, tikrai būtina kartoti rinkimus. Antras dalykas yra dėl to, kad man buvo neleista pasakyti um, dėl uh, Trampolis pranešimo savo um, argumentus dėl balsavimo. Tai buvo vardinis balsavimas ir iš tikrųjų neturėjau galimybės išsakyti, kodėl aš balsavau prieš. Mano rinkėjai um, galvos, kad aš balsavau prieš skaidrumą. Ne, aš noriu aiškiai pasakyti, kodėl balsavau prieš šį šį pranešimą. Taigi prašau leisti man išsakyti savo argumentus. Point, um... Dėl pirmo dalyko. Visų pirma, pirmininkas e, kuris pirmininkavo tam posėdžiui, jei visus tuos klausimus, kur, jeigu yra kažkas dėl to, bus viskas išspręsta. Antras dalykas dėl supaprastintos procedūros. Nėra diskusijų, nėra argumentų paaiškinimo, balsavimo argumentų paaiškinimo. Tačiau jeigu turite kažkokius argumentus, kuriuos norite išsakyti, galite tai padaryti raštu, ponė Sinkler. Dabar ponas Golniš. Pone pirmininkė tikrai e, gerai girdėjau ir labai atidžiai išklausiau tai, ką jūs pasakėte. Jūs pasakėte, kad, e, ši, e, kad 168 tai yra kvalifikuota dauguma. Tas skaičius tai, ką reiškia. Bent jau aš taip supratau iš vertimo. Man tai visiškai neįtikėtina. Jeigu tai yra tiesa, tai tai reiškia, kad rinkimų ta riba yra pusė to skaičiaus, kiek kas balsavo už. Bet kokiu atveju tuomet tai reiškia, kad kvalifikuota dauguma yra surinkta. Tai pirmas kartas parlamente, kad aš girdėčiau, jog 168 balsai tai yra kvalifikuota balsų dauguma aš abejoju, ar aš netinkamai supratau, ką jūs pasakėte, nes ta procedūra yra visiškai absurdiška. Gal ji yra pritaikyta šitiems rinkimams, tokiems rinkimams, kur yra daugiau kandidatų, tačiau tikrai e, ši procedūra yra visiškai netinkama parlamento pirmininko pavaduotojų rinkimui. Skaičius 168 buvo kompiuterio paskaičiuota pagal uh, tuos balsus, kurie buvo atiduoti kaip dauguma. Okay. Look, I, I never passed a maths exam in my life, so I gotta... Iš tikrųjų, gal gana jau tų matematikos egzaminų ir, ir man e, ties to ir sustokime. Exactly on... Ponas David, ačiū pirmininkė. Būtent dėl šio klausimo ir noriu pasakyti, ir tai yra pirmas kartas, kai sutinku su to, ką sakė ponas Gomė. Aš tikiuosi, kad pirmas ir paskutinis. Balsavo 621, ta dauguma turėtų būti bent jau 311. Džiaugiuosi rezultatais, todėl kad kandidatas surinko 334 balsus, tad jis vienai par kitaip išrinktas. Bet tikrai maldauju, pataisykite viską, nes jeigu tokia programa yra kompiuteryje, tai tikrai matematinė prasme yra klaidinga. Taip pasižymėjome jūsų pastabą, ponas Bruta. Pone pirmininkė, balsuojant, aš negalėjau balsuoti prieš, kadangi mano aparatas buvo. Um, um, Suveikė tik tai, kai aš paspaudžiau taip ir po to e, susilaikymą. Norėčiau, kad patikrintumėte, kaip techniškai buvo suskaičiuoti tie balsai, kadangi ne vien man įvyko toks nesusipratimas. Uh, E, kai spaudėme ne, ar tai yra prieš mygtuką arba susilaikymo mygtuką, tuomet e, buvo pateikti atitinkamai klaidinantis rezultatai. Taigi norėčiau, kad jūs patikrintumėte, kai buvo skaičiuojami balsai. Taip, man jau sako, kad turbūt ateityje tos sistemos nenaudosime, bet dar taip apsvarstysime, panas gali. Noriu pasiūlyti štai ką. Susilaikykime nuo tolesnių diskusijų. Akivaizdžiai aišku, kad 621 balsavo ir už pirmininką balsavo 334. Tai yra dauguma. Judėkime į priekį. Jeigu šias diskusijas stebi mūsų piliečiai 27 valstybėse narėse, jie tikrai nebegerbs šio parlamento, yra svarbesnių problemų - nedarbas, ekonominė krizė. Apie tai reikia kalbėti ir nešvaistikime daugiau laiko šiai diskusijai. Aš priimu, pritariu jūsų paaiškinimui, pritariu pirmininko paaiškinimui, tad palikim visą tai nuo šaly ir eikime, judėkime į priekį. Dėkoju. Ponas Mandels. Ponas Manders. Ačiū, ponė pirmininkė. Galbūt jūsų pateiktas paaiškinimas man buvo pakankamai aiškus ir aš galėčiau jį persiųsti kolegoms elektroniniu paštu, nes tie kolegos, kurie jaudinasi dėl skaidrumo, jie, būtent jie dabar nubėgo į kavinę. Ir aš galbūt, gal, galbūt jūs galėtumėte elektroniniu paštu pateikti tą paaiškinimą visiems kolegoms. Taip, aš pateiksiu šį pasiūlymą pirmininku. Dar porą kalbėtų ir po to baigsime. Pone Tain, prašau. vicepirmininkė. Mūsų plenariniai posėdžiai yra vieši ir čia buvo sudarytas tikrai prastas įspūdis apie mūsų darbą. Aš norėčiau e, paprašyti, kad parlamento tinklalapyje aiškiai būtų paaiškinta, kaip balsavimas vyko, kad 168 balsai negali būti to ir, ir, kvalifikuotos balso, balsų daugumos riba. Tai buvo akivaiz, tai akivaizdžiai klaidinantis faktas. Jeigu aš neteisingai supratau šį dalyką, tuomet prašyčiau, kad jūs raštu paaiškintumėte man tai ir paaiškintumėte taip pat ir kitiems e, ES piliečiams tinklalapyje, kad mes neužsitrauktume jūrų valstybės, kad jie mūsų suprastų. Dėkui. Uh, finally, Dan... Dėkoju, Dančil... ponė Dančila. Ačiū, pirmininkė. Vienas dalykas, kurio nesupratau. Jei, balsa, jei 334 balsavo už, 287 balsavo prieš tai tuomet reikia dar pasižiūrėti ir į tai, kiek, bals, kiek bals, balsavimo metu susilaikė. Atsiprašau, nutraukė pirmininkas, bet aš žodį suteikiau poniai Dančilo, o jūs su kolegė jau pasisakėte. Aš manyčiau, kad reikėtų atsižvelgti mano kolegos, kolego pasisakymus tas balsavimas įvyko, jeigu jis įvyko teisingai, mes turime tuo įtikinti ir savo, mūsų kolegas, ir visus piliečius. Ačiū. Dėkoju. Taip, viskas, braukiu brūkšnį, baigsime, nes aš irgi noriu eiti pietauti. Dabar dar turime išklausyti pasiaiškinimų dėl balsavimų. Visų pirma, dėl kelių pranešimo kolega Gelaher. Much, uh, President. Dėkoju pirmininkė. Turiu pasakyti, kad labai džiaugiausi rezultatais, bet visai nenustebau tokią didelę paramą, nes ji buvo išsakoma visais atvejais, kai kalbėdom šio klausimu. Be abejo, ES yra viena iš didžiausių donorių ir prisideda prie šio fondo, kuris skatina ekonominį, socialinį vystimąsi ir apima 12 apskričių. lėšos, kurios yra skiriamos uh, į šį fondą, yra labai svarbios. Tai yra maždaug 2 milijardų eurų investicijos. Ir be abejo, tai duoda didžiulę naudą, sukuria didelę pridėtinę vertę. Aš pats gyvenu tame regione, kuris naudojasi paramą iš šio fondo ir tikrai suprantu, koks svarbus yra šis tartutinis fondas Airijos taikos procese. Buvo sukurta daugiau nei 40 tūkstančių darbo vietų ir 16 tūkstančių buvo sukurta netiesiogiai pasinaudojus šiuo fondu. Tad buvo sukurta daug užimtumo galimybių ekonomiškai E, nukentėjusioje teritorijoje. Ir tikrai džiugu, kad šis fondas e, yra naudojamas ir bet kokia parama tam fondui yra reikalinga ir tikiuosi, kad ta programa bus tesiama. Dėkoju dabar ponia Baradanka. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš balsavau už šią iniciatyvą kadangi svarbiausias tikslas yra paremti ir skatinti Šiaurės Airijos taikos procesą, siekiant užtikrinti bendravimą ir susitaikymą tarp skirtingų e, konfliktuojančių pusių mes dedame visas pastangas, mes matome, kad ten vis dar kyla teroristinių išpolių, Ir panašiai kaip ir baskų atveju, čia taip pat reikėtų siekti, kad, būtų, kad įsigaliotų galutinis, e, galutinis ginklų paliaubos ir būtų atsisakoma, būtų atiduoti visi ginklai. Ir būtent šito aš e, palinkėčiau mums visiems. Ponas Hanan, ačiū pirmininkė. Jokia kita šalis taip nenukentėjo kaip Airija. Niekas neturėjo taip sunkiai dirbti. Airijos ministras pirmininkas tikrai priemė teisingus sprendimus. Visi Airijos tarnautojai e, susiveržė, susiveržė diržus ir tikrai buvo sumažintos jų pajamos. Dabar jie sužino, kad jeigu jie ir toliau būtų leidę pinigus ir visiškai nesiveržę diržų, jie vis tiek būtų gavę pagalbą, pavyzdžiui, taip pat kaip dabar gauna Graikija. Ir dabar jie turi patys prisidėti prie to, kad išgelbėtų Graikiją tokio situacijų, kokioje atsidūrė visi tradiciniai ekonomistai pasakytų, kad reikia palikti laiko pačiom ekonomikom spausdinti savo pinigus ir bandyti taip išbristi iš ekonomikos. Tačiau vietoj to mes pasirenkam kitas priemonės, mes didiname skolas tik tai tam, kad išsaugotumėm kelių žmonių, kelių aukštų pareigūnų įvaizdį. Nemanau, kad tai yra teisinga. Ponas Nikolson. Ačiū pirmininkė. Neketinau aiškinti savo balsavimo motyvų, tačiau kadangi pranešės kalbėjo tik tai apie Pirslį, pona Adams, kad jie atnešė taiką į Šiaurės Airę. Na, pirmininkė, ponas Adams, daktaras Pirslis, gal atnešė daug dalykų, bet tikrai ne taiką. Daug kas prisidėjo prie taikos Šiaurės Airijai. Tačiau um, Trimble ir John Hume būtent um, prisidėjo prie taikos Šiaurės Airijos sukūrimą. Aš tikiuosi, kad pranešėjas ištaisys tas klaidas ir viską aiškiai pasakys, nes iš tikrųjų tai buvo didieji sunkia svoriai praeitį. Aš šiandien balsavau um, už, kadangi aš galvoju, kad Šiaurės Airijoje ir šiandien reikalinga parama tam, kad būtų galima išsaugoti tai, kas yra pasiekta. Nes tikrai nėra jokių garantijų, kad taika bus išsaugota, nes yra ir vienoje, ir kitoje pusėje tokių, kurių, kaip pastaruoju metu mes matėme, kas darosi, kurie stengiasi destabilizuoti situaciją ir sugriauti tai, kas pasiekta. Paskui. Ačiū, panas Korski. Dziękuję, panie przewodniczący. Byłem wśród 330. Ačiū, pirmininkė. Aš buvau vienas iš tų 334 Europos parlamento narių, kurie paremė Pana Laslo e, Tekeš kandidatūrą į parlamento pirmininko pavaduotojus. Tai, tai buvo Čiošeskų valdžia, Timišuaros įvykiai Aš buvau solidarnas žurnalistas tais laikais ir tikrai galiu labai daug gražių žodžių išsakyti apie poną Tökeš. Ir tikrai galiu tik apgailę stauti, kad buvo tiek daug problemų skaičiuojant rezultatus, kad buvo tiek daug problemų su, rezul... su balsavimo aparatūra ir kad dabar yra tiek daug kontroversijos dėl šio klausimo. Manau, kad mes negalime leisti tokiems dalykams menkinti, bloginti sumenkinti pono Tekeš reputacijos, nes tai būtų negražus metamas šešėlis ne, po to nebūtų įmanoma o, kažkaip tą šešėlį panaikinti, pašalinti. Aš manau, kad iš tikrųjų reikia kažkaip tos užtikrinti, kad rezultatai būtų labai aiškus. Ačiū. Aš ir pats pridursiu keletą pastabų. Aš e, visuomet labai žavėjausi e, Aslo Tökeš ir jo pasiekimais, prisidedant prie Čiošiaskų režimo nugriovimo ir jo, džiaugiausi jo darbu čia ir kaip parlamento vicepirmininkas. Aš labai apgailestauju, kad buvo tiek sumaišties ir kad buvo tiek daug ginčių dėl tų rezultatų. Dabar um, Marinesku pranešimas. Antonijoci, prašom. Onorevoli kolegi, ho sostenuto. Gerbėmieji kolegos, aš pritariau Marinesko pranešimui, norėčiau jam padėkoti. Manau, kad Mums reikia labai modernaus krovinių e, transporto Europoje, tai yra labai svarbu Europos įmonių konkurencingumui ir gyvybingumui. Taip pat yra svarbu, kad pranešėjas e, nori įtraukti tuos dalykus, kuriuos tik patvirtino parlamentas ir pirmojo svarstymo metu. Ačiū. Ačiū, toliau Martin pranešimas ir Ashan pirmas, pranešė, e, pirmas kalbėtojas. Pirmininkė, kai pradėjome balsuoti šiandien, susidūrėme su tokia procedūra, kurios niekad nebandėme parlamente, kur buvo skaičiuojami tik tai tai balsai. E, pirmininkė, man atrodo, kad e, čia viskas dabar jau tik tai laiko klausimas ir viskas rodoma, kaip, kaip, vis, kaip viskas sukasi ir Europos referendumuose. Ir kodėl štai buvo ir, ir ta mm, sutartis buvo atmesta 54 Prancūzija, 60 4, Olandijoje, po to Airijoje rezultatai kokie buvo. Visiškai aišku, o kodėl žmonės prieštarauja, kai yra girdimi tik tai taip balsai ir nėra jokios galimybės opozicijai išsakyti savo o, balsą, savo poziciją. Taigi, matome ir čia, netgi parlamente yra fiksuojami tik tai tai balsai ir ne, visiškai negirdima tų, kurie nori išsakyti priešingą poziciją. Kamal. Ponas Kamal. Thank, thank you very much, uh, Mr. Dėkoju, pirmininkė. Daug kalbame apie procedūrą, apie Lisabonos sutartį. Tikrai labai įdomu, kad kalbant su parlamento nariais, akivaizdu, jog jie patys nežino, kas yra Lisabonos sutartyje ir tai tikrai bus labai svarbu mūsų piliečiams. Pažiūrėkite, kaip elgiamasi su Graikija, ji yra gelbėjima. Pažiūrėkite, kas diskutuojama taryboje. 122 Lisabono starties straipsnis, jis turėjo būti solidarumo straipsniu. Jeigu valstybė narė patenka į problemas, į sunkumų, į sunkę padėtį, jai turi kažkas padėti, arba jeigu jie atsiduria kažkokios skubos situacijoje dėl stikinių nelaimė, jai turime padėti. Na, o dabar tas straipsnis, juo tiesiog naudojamasi kaip pasiteisinimu išgelbėti Graikiją, tokią šalį, kuri pati prisivirė košės. Ir tikrai tai nėra kažkokia išimtinė padėtis arba kažkokia stichinė nelaimė. Taigi turime išsiaiškinti, ką reiškia Lisabono sutartis, ką reiškia jos nuostatos ir tikrai negalime šiandien sutartim naudotis, kad išgelbėtumėm kitas šalis. Mes gal nes. Pirmininkė, iš tikrųjų, parlamento išmonė pasirodo parlamento taisyklių adaptacijose, kuomet mažumų teisės yra apkarpomos arba nutylimos ir taip toliau. Praėjo vos vieneri metai ir štai neprisijungusiems nariams atstovas skiria parlamento pirmininkas. Tikrai noriu pasakyti, vicepirmininkė, kad tai yra vienas iš kvailiausių dalykų. Iš tikrųjų, jūs netokios, netokių pačių pažiūrų kaip aš. Aš dėl įsitikinimų esu neprisijungęs, jūs buvote neprisijungęs tik todėl, kad jūs norėjote išduoti kolegų interesų pažiūras. Tačiau bet kokiu atveju reikia užtikrinti, kad būtų demokratija demokratija gerbiama. Dabar štai neprisijungusiems nariams atstovas kis parlamento pirmininkas. Tai yra visiškai nepriimtina. Ir ponas Martin štai su dviejų didžiųjų frakcijų palaikymu įnešė tokią pataisą, pono Karbet iniciatyva, pono Karbet jau dabar ne, nebėra. Ir štai turime tokius pakeitimus. Thank you. Na taip, nepritariu jūsų argumentams, kodėl aš buvau neprisijungęs, na bet tiek to. Ačiū, ponė pirmininkė. 60, 86 straipsnis Martino pranešime e, sako, kad e, neprisijungusių narių atstovai e, yra paskiriami e, pirmininkui sueiga pirmininko iniciatyva ir būtent neprisijungusių narių e, neprisijungusiems nariams dėl to problemų neturėtų kilti, kada e, renkame pirmininką, taip pat nebūna konsensuso, rinkimai vyksta demokratiniu pagrindu. Neprisijungusių narių grupės atstovai taip pat turi būti paskirti per rinkimus. Taigi pagal demokratinius principus. Parlamentas kartais galbūt atrodytų kiek jokinga, jeigu e, pirmininkas e, savo priešininkus, ideologinius priešininkus e, bandytų kažkaip tai užčiaupti, nustumdamas juos ten, kur jam patiktų. Ir remdamasi savo simpatijom, antipatijom, tai kokiom, kokiais kriterijais yra E, kokiais kriterijais remiasi e, pirmininkas skirdamas neprisijungusius e, narius. Aš norėjau šitą sužinoti, tačiau iki šiol į, tai man, į mano šį klausimą nebuvo atsakyta. Dėkoju, ponas Paška. Ačiū, pirmininkė. Tikrai gerbiu šį parlamentą, šią instituciją, tačiau kai kalbam apie prisitaikymą prie Lisabonos sutarties, reik, turėtumėm nepamiršti ir tam tikrų spragų darbo tvarkos taisyklėse. Vien dėl tų spragų ir, na, įvyko toks juokingas balsavimas dėl Laslo Tokieš. Aš tikrai nesuprantu, kaip gali skirtingi pirmininkai ir jų pavaduotojai skirtingai aiškinti taisyklės. Taip pat turime išklausyti nepatenkintus pasisakymus parlamento narių, kurie sako, kad balsai buvo klaidingai suskaičiuoti. Manau, tikrai dar turėsime grįžti prie šio klausimo viską apsvarstyti. Juk tikrai gavosi taip, kad kai kurie parlamento nariai net negalėjo patikrinti, ar jų balsas buvo tinkamai užskaitytas ar ne. Manau, kad pono tokias interesais taip pat. Jo, jis taip pat turėtų pasidomėti tuo, kaip bus išanalizuotas šis balsavimas, šis atvejis ir turime užkirsti bet kokias galimybės tokiem pasikartojimam ateityje. Žodis ponui Hanan. Pirmininkė, e, panašu, kad Graikijos vėžys jau pasiekė metastazių etapą, o dabar girdime, kad jau galbūt reikės gelbėti ir išpirkinėti ir Ispaniją. Ponas Van Rumpoj sako, kad 750 milijardų eurų jau yra atidėta, tačiau jų nepakaks. Tad ši lyga plinta, virusas plinta, bet vietoj galūnių amputavimo Mūsų vadovai pasirinko chemoterapijos kursą, kuris bus labai ilgas, labai skausmingas ir visiškai neaišku, kokius duos rezultatus. Tad kuriamas tam tikras aparatas, kurį ponas Van Rumpoj vadina e, tam tikrų valdymų, ekonominių valdymų, tačiau yra, tai yra susiję su daugybė biurokratinių procedūrų ir realiai tas mechanizmas tik tai palaiko gyvybę visam projektui, tačiau daug naudos neduoda. Galbūt reikėtų rinktis kitą procedūrą, tiesiog nebevarginti mūsų rinkėjų reikalavimais, kad jie duotų vis daugiau pinigų, kad galėtum išpirkti kitas valstybės. Tad ar ne per daug didelės kainos prašome sumokėti mūsų piliečių? Dėkoju, taip, labai rimuotas poetiškas pasisakymas. Eisime prie Kešman pranešimo ir pirmas kalbėtojas ponas Mastela, prašau. 2000 metų aukščiausio lygio susitikime buvo susibūrę visi svarbiausi asmenys pasaulyje ir tai buvo nuspręsta, kad iki 2020 norime išspręsti svarbiausius klausimus, kovoti su skurdus, e, kovoti su aplinkosaugos problemomis. O dabar 2010 metais mes konstatuojame, kad Europa kaip svarbiausias veikėjas E, privalo prisijimti vadovaujamą vaidmenį. Mes iš tiesų nemenkos pažangos pasiekime pastaraisiais metais. E, daug žmonių vis dar kenčia ir tai reiškia, kad turime pastangas dar labiau sustiprinti. Dabar finansų krizės metu daugelis mūsų valstybių turi sumažinti paramą besivystančiom šalims. Aš manau, kad dabar svarbu E, pasiaiškinti, kaip būtų galima novatoriškai finansuoti e, tą, e, tą paramą, teikti tą paramą. Tūkstančmečio vystimosi tikslus reikia vertinti labai rimtai ir bendrauti su visais partneriais, įgyvendinti prioritetinius tikslus, kovo, stiprinti gero valdymo galės, kovoti su skurdu ir panašiai. Tai yra didžiausi iššūkiai. Ačiū. Ponas Fanų. Grazie, prezidente. O votato a favore della relazione. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš balsavau už Kešman pranešimą. Manau, kad Europos parlamento ir kitų institucijų pareiga prisimti įsipareigojimus besivystančių šalių atžvilgių yra tikrai labai svarbi, kalbant ypač, taip pasakytina, apie Afrikos valstybės. Šiais metais mes galime konstatuoti, kad daugelis tikslų nebuvo pasiekti tūkstančmečio vystimosi tikslus e, grįsti vairiais procentiniais punktais, statistikomis neužtenka. Daugelis žmonių vos išgyvena ir ES turi dėti didesnės pastangas vystimosi pagalbos rytyje, e, teikti didesnį finansavimą ir stebėti, kad e, pinigus gautų teisingi tie žmonės, kuriems jų reikia. Mes turime suvokti, kad ir toliau e, žaisime su šių žmonių ir dar daugiau žmonių gyvybėmis, jeigu nieko nedarysime šiandieną. Dėkoju, baigiam posėdį iki trečios valandos.